E, pademonstruos, kad Estija yra verta to pasitikėjimo, kuri e, Estija tikrai yra verta to pasitikėjimo ir e, bus paradėšimui pritarta. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, balsuosime trečiadienį. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra vienos minutės kalbos. Pirmiausia, pirmoji mano sąraše yra ponia Antonesku. Mulțumesc, doamnă președinte Rumunija și multe alte state. Ačiū, ponė pirmininkė. Rumunijoje, kaip ir daugelioje kitų valstybių narių, pasirodė e, tam tikrų sprendimų dėl tam tikrų vaistų pakaitalų. Buvo uždrausta dešimtis tokių pakaitalų, tačiau matome, kad grėsmė tebe išlieka, nepaisant to Ir taip ir bus, jeigu institucijos, ES institucijos nereaguos, jeigu nereaguos šalių vyriausybės. Būtent dėl to e, e, ir kyla pavojus. Daugelis nevyriausybinių organizacijų nurodo, kad yra daugybė tokių pakaitalų rinkose, kurios turi vaistinį poveikį, e, tačiau problema tebe išlieka. Rumunijoje tai ypač aktualu, kadangi problema gali iškilti ir kitose valstybėse, ne tik pas mus. Būtent dėl to ES institucijos turėtų reaguoti, turėtų būti daroma kažkas, kad su tomis substancijomis būtų kovojama. Ačiū. Micro. It's okay now? în românia se continuă irul măsurilor abuzive pe rumunijoje mes ir toliau priimame tokias priemones kurios yra paremtos piknaudžiavimu. Laisvas žodis e, yra nuneigiamas. Mes turime įstatymą, kuris yra susijusi su valstybinės televizijos veikla. Ir tai pažeidžia lai, žodžio laisvės principus ir mm, mažumų teisė ir teisės yra pažeidžiamos, tas tas teisės aktas nedėra su tarptautiniais teisės aktais šią temą. Vis, visi teisės aktai turi atitikti žodžio laisvės principą, nes yra numatytas žmogaus teisų konvencijos 10 straipsnėje. Taigi kreipiuosi Europos komisiją ir Rumunijos uh, vyriausybę ieškoti demokratiškų sprendimų, ieškoti mechanizmo, kad uh, visuomeninis televizija ir radijas galėtų veikti sąžiningais principais. Ačiū. Pone Alfano. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu Italijoje įstatymas, kuris buvo patvirtintas e, Italijos e, senate, jeigu jisai būtų uh, kitose parlamento e, rūmose dar patvirtinimas dėl telefonų pasiklausimo, tai e, tuomet būtų problema, todėl kad e, mūsų konstitucija numato, jog e, turi būti tam tikros e, garantijos šitoje srityje. Aš norėčiau atkreipti e, parlamento dėmesį į tai, kad e, bus įvesta cenzūrą. Mano vienas giminaitis buvo nužudytas mafijos. Ir mes sužinojame apie jo mirtį, todėl kad e, ieškomas žmogus lėpėsi mūsų regione, panas Nikols. Ačiū, ponė pirmininkė, leiskite atkreipti dėmesį, parlamentų dėmesį į situaciją Šiaurės Airijoje susikloščiusią dėl 16 milijonų darbo vietų, nes buvo skirta valstybės pagalba, kur iškraipė rinką. Suprantu, kokia susiklostė sudėtinga padėtis. Norėčiau pasakyti, kad netinkamai naudojamos lėšos yra problemiškas dalykas. Tas situacija tęsiasi penkerius metus, sprendimas yra neteisingas, yra numatyta, vis, numatytos visiškai neproporcingos priemonės. Ir pakanka pažiūrėti, kas vyksta vyriaus kitose valstybėse ir nežinau, kas turėtų būti baudžiamas griežčiausiai šioje situacijoje ūkininkai klaidas yra padarę netyčia, tad aš manau, kad mokėti didžiulės baudas jie tiesiog negali sauliaisti. Ačiū. Eh, jeg vil godt eh, takke formand Busek for, at han i sin indledning nævnte situationen. Norėčiau padėkoti pirmininkui Buzekui, kad jis paminėjo situacija Irane. Jisai pasakė, kad ta situacija kelia susirūpinimą. Tai aišku buvo diplomatinis išsireiškimas. Situacija Irane yra visiškai katastrofinė. Kovotojai už demokratiją, už de demokratinės teises yra įkalinami. E, žmonėms yra e, primetamos absurdiškos kaltės ir už tai jie yra ištisus metus kalinami, taip pat yra vykdomos mirties bausmės ir tai yra daroma tam, kad būtų užspausta bet kokia kritika, kurią vykdo opozicija.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 buvo slapta kamera nufilmuotas kyšio reikalavimas. Tai žmonės susidūrė su didžiuliais sunkumais. Suinteresuotas asmuo šioje situacijoje buvau girtas ir negalėjau priimti interesantų. Tad klausimas būtų toks. Ar reikėtų pastatyti paminklą tam suinteresuotam asmeniui, kuris nusprendė ginti principingai savo teisės. Prieš du šimtus metų Napoleonas e, surašė Šventos Elenos saloje savo testamentą jis. E, tas testamentas buvo surašytas taip, kad buvo kaip karo paskelbimas. Matome, kad dabar vyksta negeri dalykai, tokių neturėtų būti. señora presidenta eh, quería aprovechar este minuto para felicitar a la presidencia rotariana pirmininke norėčiau pasinaudoti man suteiktą minutę tam kad padėkočiau pirmininkaujančiai ispanijai už štai kad taip rūpinosi Kuba per šį pusmetį ir užmergė su jie naujus santykius, ypatingai e, skirdama didžiulį dėmesį žmogaus teisų apsaugai. Nepaisant to, strategija nepasiteisino, ypatingai dėl Kuba valdančios diktatūros nenoro nuolaidžiauti pirmininkavimą pradėjusi Ispanija nepasiekė, kad Europos parlamento narys nebūtų išsiųstas iš Kubos, nepaisant to, kad jisai legaliai buvo atvykęs į šalį ir Ispanijos vyriausybės pradėta nauja politika Kubos atžvilgių, e, anksčiau vėliau atneš rezultatų. Ačiū labai, dabar ponas Kozlikas nová pravicová maďarská vláda premiéra orbána ktorá má v maďarskom parlamente Vengrijos vyriausybė, kurie vadovauja premjeras Urbanas, toliau tęsia nacionalistinę politiką. Pirmasis Vengrijos parlamento priimtas įstatymas buvo dėl dvigubos pilietybės, kuris leidžia e, vengrų tautybės e, žmonėms gauti vengrijos pilietybę, nepaisant to, kad jie gyvena kitose valstybėse. Šis įstatymas yra ekstrateritorinio pobūdžio ir vengrijos vyriausybė neaptarėjo su kaiminėmis ir tai pažeidžia tautų draugiško sambuvio principus. Vengrijos e, vyriausybė taip paminė Trianono sutartį kuri buvo pasirašyta po karo, tai yra e, grėsmingas signalas visai Europai. Ačiū labai, dabar ponas. Huntis. Nėra, pon... ponas Nikolėsku dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Remiantis Italijos laikraščio La Republika duomenimis kai kurios Italijos draudimo bendrovės e, ima e, nacionalinę rizikos e, įmoką iš tam tikrų valstybių atstovų. Pavyzdžiui, Rumunijos ir Bulgarijos atstovai pasirašydami draudimo, automobilių draudimo sudartis privalo mokėti didesnės įmokas remiantis šiais teisės aktais jie neturėtų būti taikomi tokie reikalavimai, kadangi tokiu būdu yra pažeidžiamas atitinkamas vienodo traktavimo principas ir reiktų dėl to priimti teisės aktą Europos Sąjungos lygmenių, kuris apsaugotų žmonės nuo diskriminavimo. Pone Jotova dabar. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, norėjau kalbėti apie šengeno erdvę, tačiau akivaizdu, kad yra aktualesnių dalykų. Uh, Europos parlamentas įgyjo naujų galių tam, kad galėtų prižiūrėti geriau, kaip gyvendinami yra, kaip vykdami yra nacionaliniai biudžetai. Bulgarijoje kilo abejonių dėl to, ar Bulgarija galės susitvarkyti su pernelik dideliu deficitu. Po to, kai ši informacija buvo išplatinta, Bulgarija susiduria su rimtomis problemomis tarptautinėse rinkose. Aš norėčiau pasakyti, kad negalima vertinti kokios nors šalies, ypač tuo atveju, kai tai gali neigiamai paveikti jos įvaizdį pasaulyje. Ar buvo įvykdyta kokiu nors pažeidimu, ar ne, ar, ar buvo piknaudžiavimo ar ne, akivaizdu, kad Bulgarijos vyriausybė nesugebėjo tinkamai bendradarbiauti su komisija. Tačiau tai nereiškia, kad Bulgariją galima panaudoti kaip atpirkimo ožį, rodant, kad Eurostatas turi daugiau galių. Gerbėjai kolegos, Protestai, kurie įvyko 2009 metais, paskatino Irano valdžią ir toliau persikioti žmogaus teisų gynėjus ir aktyvistus. Pasak Amnesty International, revoliucinių kovotojų gvardijos lyderis susidūrė su rimtomis problemomis Mm. Be to, norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, kad 81 žmogus yra kalinami kalėjim, kalėjimuose. Be to, mes žinome, kad 22 žmonės nesiniai buvo nužudyti. Aš manau, kad Europos parlamentas turi nusiųsti aišku solidarumo ženklą ir Irano žmonėms Ir aiškiai turime pasakyti, kad negalime užmerkti akių ir ignoruoti tai, kad pažeidžinėjimas yra žmogaus teisės Irane. Ir atsižvelgiant į mūsų rezoliuciją patvirtintą 2010 metais, e, aš siūlyčiau uh, aiškiai išsakyti savo nuomonę ir taip pat paraginti Iraną paskelbti mirties bausmės moratoriumo, kaip to reikalauja jungtinės tautos. Thank you, uh, President. I want to bring uh, before this House my. Ačiū, pirmininkė. Uh, Aš norėčiau iškelti man rūpimą klausimą, kad Šiaurės Airijoje vis daugėja teroristinių išpolių ir kai kurie parlamentarai turbūt žinote e, pona Mafot, kuris e, manoma buvo e, susijęs su sukilėliais. Ir gatvėse jauni ir seni žmonės, eidami savo darbą, buvo šokiruojami tų išpolių. Mes tikimės, kad bus galima e, jie tiki, kad grasinimais, gazdinimais ir žudimais galės pasiekti teisingumo. Šiaurės Airijos policija e, pareiškė, kad e, daugelį metų labai didelė grėsmė kyla viešai tvarkai ir žmonių saugumui. Ir šis E, parlamentas turi palaikyti Belfasto ir didelę, e, didelės, didelį skaičių Šiaurės Airijos gyventojų, e, gyventojus ir užkirsti kelią terorizmui viso, visomis įmanomomis priemonėmis. Obrigado, Sr. Presidente. Está em vias de ser concluído um acordo de comércio livre entre. Pone Stiksera, labai ačiū. Visai neseniai tarp Kolumbijos, Peru ir ES buvo sudarytas laisvos prekybos susitarimas e, kuriame apžvelgiami svarbiausi žemės ūkio produktai kaip ne, bananai, e, cuk, e, cukriniai runkeliai ir kiti. Ir tai turėjo pagerinti šių šalių eksporto būklę o labai nutolę periferiniai regionai yra pažeidžiami. Ir Kanarai visai neseniai prarado 20 procentų savo bananų rinkos. Mes ne prieš tą susitarimą, bet norime, kad jo įtaką tinkamai įvertintume tie, tuose labiausiai takojamuosiuose e, regionuose kaip Madeira ar Kanarai. Mes norime, kad būtų pritaikytos kompensuojamosios priemonės, jeigu yra padaryta e, e, didžiulė žalia šio, šio susitarimu. Ačiū. Fone Bauer vidurio Europos regionas smarkiai nukentėjo nuo potvinių. Vengrija, Čekija, Slovakija patyrė daug žalos. Todėl ES turi pademonstruoti solidarumą ir padėti nukentėjusiams šalims. Prašau, kad komisija pasinaudotų visomis turimomis priemonėmis tam, kad atlygintų ir kompensuotų žalą, žalą nes ne viena šalis atskirai negali su žalos apimtimis susidaroti. Antra problema, į kurią noriu atkreipti dėmesį, yra diskriminavimas. E, po to, kai buvo priimtas Slovakijos pilietybės įstatymo pakeitimas nuo Liepos 17 dienos asmenys, kurie prašo dvigubos pilietybės, e, turės ribotą galimybę būti priimti į darbą, nesvarbu iš kokios šalies jie yra atvykę arba kilę, ypatingai valstybės tarnyboje, bus apribotos jų įsidarbinimo galimybės ar remiantis saugumo sumetimais. Mes manome, kad toks įstatymas yra visiškai neprimtinas, ponė Tikau dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Per, per ateinančius devynius mėnesius komisija, parlamentas ir kitos institucijos e, e, ras ten tinklo, e, tinklui pritarančių valstybių. Ir tai yra numatyta 2020 m. ES strategijoje ir taip pat sanglaudos politikos rėmuose. ES reikia e, greitą eigių traukinių infrastruktūros, kurie eitų per visas sostinės. Tai labai svarbu visiems ES piliečiams. Taip pat reikia modernizuoti mūsų uostų infrastruktūrą. Ateities finansų perspektyva turėtų būti orientuota taip, kad e, mūsų infrastruktūra e, pagerėtų 11 procentų. Ir tas transporto infrastruktūros skirtumai pietinėje ir um, rytinėje ES dalyje turėtų būti sumažinta. Svarbu, kad komisija uh, padidintų finansavimą ten T. Ačiū. Dėkuoju, ponas Vatsumas. Pone pirmininkė, aš paprašiau žodžio dėl to, kad noriu atkreipti jūsų dėmesį į, blok, į uh, blokadą, kuri vyksta uh, Makladų e, valstijoje Indijoje. Ši blokada tęsiasi jau e, nuo balandžio 12 dienos, badauja nemažai žmonių. Pagrindinių prekių kainos e, padidėjo 300 procentų ir be abejo dėl to labiausiai kenčia vaikai ir moteris. Naga e, genties e, studentų asociacijos e, atstovai bei šios genties nariai blokuoja kelius, kurie veda į šią valstiją. Ir aš norėčiau paraginti visus imtis priemonių šiai situacijai panaikinti, tam, kad būtų padarytas galas humanitariniai kriziai, kuri prilyksta padėčiai gazos ruožė. Elnök asszony, Magyarország. Pane pirmininkė. Vengrijoje ir kaimininėje Slovakijoje buvo didžiuliai potviniai, tuo pačiu metu abiejose šalyse vyko parlamento rinkimai. Ir aš remdamasis tomis paralelėmis norėčiau tokią metaforą dabar suformuluoti. Tuo tarpu, kai nuo potinio nukentėję regionai surėmė pečius, kad padėtų vieni kitiems, mes galime tuo pačiu metu teikti, kad tai yra tos pačios šalis, kurios nukentėjo ne tik nuo potvinio, tačiau ir nuo komunizmo, taip pat kaip ir mano šalis Rumunija. Mes turėtume išreikšti užuojautą nukentėjusiesiems, Taip pat Europos parlamentas ir Europos Sąjunga turėtų steigti greitą pagalbą nukentėjusiesiems. Tai labiau džiugina Vengrijos ir Slovakijos parlamento rinkimų rezultatai. Kokiu atveju aš raginu Europos parlamentą padėti šioms šalims kovoti su komunistiniu palikimu. Ačiū. Pregătește documentul. Până schiuteș. Dėkuoju, pirmininkė. Šiuo metu rengiama yra žalioji knyga skirta pensijoms. Komisija nori paskatinti diskusiją šiuo klausimu. Pagrindinė mintis yra spręsti demografinės bei biudžetinės problemas, su kuriamis susiduria valstybės narės. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų visuomenė sensta, akivaizdu, jog dėl to padidės spaudimas mūsų biudžetams. Nepamirškime, kad mes privalome užtikrinti tinkamą gyvenimo lygį visiems pensinio amžiaus žmonėms. Nepamirškite, kad pensininkai yra, priklauso pažeidžiamiausiai visuomenė, visuomenės grupiai ir jie neturi kito pajamų šaltinio, negu jų gaunamos e, iš valstybės išmokos. Todėl turime jais rūpintis. Köszönöm, elnök asszony. <clears throat> Ezekben a napokban... Pone pirmininkė, mes prisiminame Trianono sutartį, jos pasirašymą dėl e, diktatoriško požiūrio du trešdaliai Vengrijos teritorijos buvo atimti iš Vengrijos ir milijonai vengrų negalėjo e, ištisus dešimtmečius grįžti į savo gyvenamas vietas. Naujoje Europoje mes turime išsaugoti istoriją ir pasisakyti už tai, kad Europoje būtų sukurta bendra istorija. Nesiekime, kad atimtos teritorijos būtų gražintos, tačiau, manau, yra būtina visiems žmonėms, taip pat ir vengrų mažumai, suteikti galimybę vystyti savo kultūrą naujoji Vengrijos vyriausybė prieimė įstatymą dėl dvigubos pilietybės, tai yra simbolinis gestas, kuris užtikrina vengrų mažumai e, užsienyje galimybę gauti Vengrijos pilietybę. Šis įstatymas niekam nekelia grėsmės ir nedaro žalos, tik tai leidžia piliečiams naudoti savo teisėmis. Ačiū, ponas. Merci, madame la présidente. Chers collègues, je souhaite souligner. Gerbiami kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad uh, sėkmingai kovojama su skurdu. Uh, ministrų, uh, socialinių apsaugų ir užimtumo darbo ministrų posėdėje buvo kalbama apie sieki sumažinti skurdo lygmenį e, nes dabar apie 20 milijonų žmonių gyvena žemiau skurdo lygio. Tai yra pagrindinis tikslas, kuriam aš taip pat e, pritariu. Taryboje e, kartu su kitais Europos ministrais ponia Onkoling e, siekė, kad šitie skaičiai būtų nustatyti kaip tikslas. Belgija per savo pirmininkavimą ketina siekti šio tikslo Ir esu tikras, kad Belgija labai aktyviai e, sieks šio tikslo. Pone Lor, pone pirmininkė, e, šiais metais e, Dunojus dar kartą patvinot, o tai sukėlė didelę žalą bendruomenėms. Tai įtakoja ir verslą šalia Dunojaus ir tai labai svarbus dalykas, apie kurį e, turi būti užsimenta ES Dunojaus strategijoje. Valstybės narės skiria daugiau dėmesio ekonominėje ir socialinėje politikoje skirtoje Dunojaus, um, um, Dunojaus gyvenančioms bendruomenėms. Labai svarbu sugebėti sumažinti potvinių daromą žalą. Kitaip ten esančios bendruomenės ir verslas ir toliau, m, mm, toliau patirs didelę žalą, nesivystys jų verslas. Tad mes turime paremti šituos tikslus, mes turime siekti, kad potvinių sukeliamos žalos būtų, e, padaromos žalos būtų kuo mažesnės. Ačiū. Dėkuoju, ponas Sikliūne. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau papasakoti parlamentui apie vieną labai svarbią problemą, kuri pažeidžia dem pagrindinį demokratijos principą, tai yra žodžio laisvės principą. pažeidinėjama yra mano teisė e, skleisti informaciją apie mano parlamentinį darbą mano rinkėjams. E, mes turime reikalauti, kad būtų užtikrinta politinių pažiūrų pusiausvyrą visuose transliuojamuose e, laiduose. Visiškai neleisina tai, kad kažkam neleidžiama yra išsakyti savo nuomonę politiniais klausimais. Be to, mane apkaltino tuo, kad aš pažeidžiau įstatymą ir todėl viešasis transliuotojas tikrino mano praneš rengimus pranešimus. Taip įvyko dėl klaidos. Ir akivaizdu, kad pluralizmas bei e, skirtinga nuomonė nėra sveikitini dalykai. Nes bandoma tiesiog yra uh, neleisti tiems, kas turi kitokią poziciją, ją viešai išsakyti. Tai pažydinėja mūsų pagrindinės vertybės. Ir mes pastebime, kad tendencijos yra labai niūrios. Pirmingė tai pažydinėja mano ir kaip Europos parlamento nario ir mano piliečių teisės. V enem od zadnjih nastopov sem upozoril na problem, ki ga dokazujejo mnoge raziskave. Govorim namreč o. Vienoje iš savo kalbų aš kalbėjau apie problemą, kurią, kurią patvirtina įvairūs tyrimai. Aš kalbu apie demokratijos menkinimą ES bei kitur. Šiandien aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis parlamentas patvirtino uh, vieną rodiklį, kuris, kurio būtų vertinama žiniasklaidos laisvė. Tai yra labai aktualu, ypač naujosiuose valstybėse narėse. Slovenija, pavyzdžiui, šalių sąraše, pasaulio šalių sąraše vertinamų pagal žiniasklaidos laisvę yra gan žemai. Ir dėl profesinių įgūdžių bei patirties stokos žurnalistai atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Aš norėčiau paraginti Europos komisiją bei valstybės narės parengti veiksmingą strategiją, kuri padėtų mums e, e, kovoti su bet kokiais bandymais užslopinti žiniasklaidos laisvę. Nes žiniasklaidos laisvė ir žodžių laisvė yra viena pagrindinių mūsų laisvių. E Gyrk, šiuo metu Kovo mėnesį Europos parlamentas paragino Kubą paleisti politinius kalinius į laisvę. Parlamento rezoliucija buvo priimta po to, kai pado streiko metu vienas kalinys tragiškai mirė. Kubos režimas reagavo ciniškai į šią rezoliuciją, todėl stebėtina, kad dabar pirmininkaujanti Ispanija reikalauja, kaip yra bent jau tvirtinama, kad ES turėtų sušvelninti savo poziciją Kubos atžvilgius. Pastaruosius metus situacija Kuboje pasikeitė, tačiau šalis išlieka valdoma diktatūros ir manau, kad e, suartėjimas su Kuba įmanomas tik tai, kuomet komunistinis režimas padarys nuolaidų. ES bendroji išorės politika negali taikstytis su tuo, kad Kuboje yra pažeidinėjamos žmogaus teisės, mūsų išorės politika turi būti nuosekli ir patikima. Ponas Dač. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Europos, milijonų Europos piliečių laukia iš jūsų greitų sprendimų, turiu omenyje nuo potvinių nukentėjusius milijonus Europos gyventojų gyvenančių e, nesaugiamis sąlygomis Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje milijonai žmonių neteko pastogės, kitaip nukentėjo nuo e, šalis ištikusio, ištikusios potvinio nelaimės. Europos parlamentas turėtų pateisinti piliečių lūkesčius ir priimti E, netidėliotina deklaracija, dėl kurios turėtų, balsuojama, turėtų būti balsuojama dar šią savaitę. Taip pat raginu komisiją greitai ir veiksmingai imtis veiksmų, teikiant pagalbą nukentėjusiesiems ir ypatingai atstatant pastatus. Ačiū. Labai du pastebėjimus turiu. Aš dabar išvardinsiu pavardės ta tvarka, kuri yra man pateikta, dabar Gutierės Kortinės ir prašau neviršti kalbėjimo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasisakyti už e, europinių mokyklų mokinius, jų labui, kadangi yra diskriminuojami Ispanijoje neteisėtai, nes mokyklų taryba, kuri e, veikia Ispanijoje, suteikia nepakankamą balų skaičių e, mokiniams, kurie yra baigę Europinės mokyklas. Tai reiškia, kad pradėdami profesinį gyvenimą jie susiduria su pakankamai dideliais sunkumais, nes neturi pakankamos prieigos prie darbo rinkos. Manau, kad tokia situacija yra neteisinga. Ispanija yra pasirašiusi visas atitinkamas sutartis ir kitus susitarimus, kurių jie netaiko, todėl čia reikia kalbėti apie diskriminavimą, dėl kurio Ispanija negali būti taikoma pilna teisė demokratinė valstybė. Nu, Ponas Melo, e, aš norėčiau pranešti apie aplinkosaugos nusikaltimą. 223 e, tūkstančiai tonų e, pavojingų atliekų buvo išmesta Šiaurės e, Portugalijoje ir per pastarosius metus buvo užteršti gruntiniai vandenys. Cinkas, kadmis, kromas ir arsenas e, pateko iš šių atliekų į gruntinius vandenis ir Portugalijos valdžios institucijos nors ir buvo informuotos, e, dėl to nesėmė priemonių socialistų vyriausybė, atsakydama Europos parlamentui E, patvirtino, kad šios atliekos nebuvo išmestos, tačiau tai buvo ir tai buvo patvirtinta. Kreipiuosi Europos institucijas, kad jos įsikištų šiuo atveju. Jau prašiau komisijos padaryti tą patį. Šiandieną kreipiuosi Europos parlamentą, prašydamas tai pasmerkti ir imtis priemonių. Tikiuosi, kad apie tai bus diskutuojama šiame, šiame parlamente. Jekolino. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie e, vyrų ir moterų pensinį amžių, kai į pensiją išeina 65 metų. Kad 2018 metų turėjo, turėtų įsigalioti nauja pensijų reforma yra išdėstytos specialios sąlygos, pagal kurias įmanoma būtų užtikrinti e, reikiamas kompensacijas moterims. Visai neseniai vienas iš kolegų kalbėjo apie pagal apie pokalbių pasiklausimus telefonu, tai yra juoda taisyklė, nes juoda skylė, nes nėra jokių taisyklių. 3. júna buvo zavraždeni arcibiskup Luigi Padoveze, predstaviteľ katolikų. Luigi Padoveze, katalikų bažnyčios atstovas Turkijoje, buvo nužudytas. Aš norėčiau išsakyti dvi pastabas. Buvo paaiškinta, kad šis žmogus skatino nestabilumą. Nepamirškime, kad šis argument, e, argumentas yra pasitirkimas ir kitais atvejais. Atėjo laikas e, aiškiai pasakyti, kad tokie argumentai mums netinka, bei e, būtina sustabdyti uh, religinę neapykantą. Yra dar vienas dalykas. Išskyrus EPP frakciją, niekas parlamente nesureagavo į šį įvykį. Įdomu yra pastebėti, kad, kad tais atvejais, kai e, įvyksta kokie nors e, įvykiai susijęs su katalikų bažnyčia, niekas nereaguoja. Aš norėčiau paraginti visas ES institucijas ne tik stebėti, kaip vykdomas yra tyrimas, bet ir susirūpinti e, katalikų persikėjimų Turkijoje. Ir nepamiršti, kad šios klausimas būtina kelti dėrybose su Turkija. Higgins, dėkuoju pirmininkė šiandien. Vaikai, moteris ir vyrai šiandien iš trijų apygardų Dublinė protestu, protestuoja prieš Dublino miesto tarybą tam, kad nebūtų uždaryti viešieji baseinai, kuriuos ketinama uždaryti dėl finansavimo stokos. Šie regionai kenčia nuo didelio nedarbo ir e, rekre, rekreacijai tinkamos vietos ir taip yra gan retos. Tai be abejo skatina socialinį vandalizmą. Arijos vyriausybė mažina e, savo biudžeto išlaidas ir tam pritarė Europos komisija. Šiems baseinams išlaikyti vieną tik tai vieno milijono eurų